valstybės narės. Sesijos vasario mėnesio dar buvo tvarkės protokolas, e, protokolas įkrivos jūro išdalintas, ar būtų pastabų. Pastabų nėra, tad posėdžio protokolą laikysime patvirtintų. Pone Fenagan, dėl protokolo posėdžio, prašau. Ponas Fenagan, tiksliau. Ačiū, ponė pirminkė. Aš tiesiog norėčiau padaryti šį pareiškimą savo vardu trečiadienį per Strasbūro plenarnę sesiją. Aš pasisakiau ir kreipiausi į pono Junkerį, užduodamas jam klausimą dėl bankų skolų Airijoje. Ir Aš tikėjausi, kad aš kalbėjau tokioje aplinkoje, kur mane turi, mano teisės turėjo apginti pirmininkas. Tačiau, kai mano tarnybos panažiūrėjo vaizdo įrašą, paaiškėjo, kad pirmininkas netyčia bu, paliko įsijungęs savo mikrofoną ir po to, kai aš pasisakiau, jisai pasakė, o viešpatė brangus ir man visai nerūpi, ar patinka pirmininkui tai, ką aš sakau, ar ne. Tai neįeina į jo pareigas, bet jisai privalo vesti posėdį nešališkai. Ir jei jis norėtų gerai vykdyti savo pareigas, gal jisai galėtų priversti pono Junkerį atsakyti mano klausimą. Ir dabar aš noriu, kad kad pirmininkas atsiprašytų, nes jisai turėtų atsiprašyti ne tik manęs ir visų tų, kurie mane išrinko, nes tai, ką jisai pasakė, buvo įžeidžiančio pobūdžio pastaba. Ir gal pirmininkas galėtų tinkamai vykdyti savo pareigas ir rodyti, kad jisai yra nešališkas. Nes e, iš savo patirties galiu pasakyti, kad pirmininkaujama dažnai, e, nėra pirmininkaujama nešališkai.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 so, okay. Nee, der Herr Lambsdorff ist, ich, mir wird gerade mitgeteilt, Herr Lambsdorff hat den Vorsitz geführt zu dem Zeitpunkt. Äh, Ponas Lamsdorfas tuo met pirmininkavo posėdžiui, buvo pasakyta man, o jis neprašė žodžių dabar. Na, ponė Flanaganai, mes išsiaiškinsime situaciją ir paskui nuspręsime, ką daryti. Kolega Paškų prašo žodžio, prašau. Thank you very much, Mr. President. Ačiū, ponė Pirmke. Aš norėčiau pranešti Europos parlamentui apie tai, kad Rumunijoje yra pažydinėjama žodžių laisvė. Prieš dviejus metus vienos žiniasklaidos grupės vadovas buvo nuteistas kalėti dešimt metų. Jo turtas buvo konfiskuotas, įskaitant ir intak žiniasklaidos grupės turtą. Prieš kelias dienas uh, saugumo tarybo, tarny, tarnybos atėjo į tas patalpas ir privertė Intart žiniasklaidos grupės darbuotojus pasitraukti iš patalpų, bet ta grupė nedalyvavo teismo procese ir tai yra visiškai nepriimtina. Kolega Paškų, jūs esate Europos parlamento vicepirmininkas. Ir jūs puikiai žinote, kad jūsų pasakymas nėra dėl vedimo tvarkos. Na, o deklaracijoms laiką paskirsime paskui, kaip suprantate. Dabar priimu pasisakymus tik dėl posėdžio vedimo tvarkos. Pone Anderson, taip, aš žinau, kad jūs prašote žodžių, bet tik dėl reglamento arba dėl posėdžio vedimo tvarkos. Žinau, kada Airijoje vyko rinkimai, aš to nepamiršau jokių būdų, bet e, nieko negaliu jums padėti. Pone Anderson, prašau. Jūs gal ir siprašysite po to, kai aš sužinosiu, ką aš noriu pasakyti. Tai, ką sakysiu, nėra susijęs su Airija. Aš tiesiog noriu atkreipti jūsų dėmesį ir vyriausios įgaliotinės Mogerinį dėmesį uh, į bado streiką, kurį surengė 23 metų uh, žurnalistas palestinietis. Uh, Jis yra vaikų tėvas ir jisai jau 90 e, dienų badauja. Ir jis, jei jis nenutrauks badaus e, streiko, jis galės mirti. Mes prašome vyriausiosios įgaliotinės įsikišti ir padaryti kažką tam, kad šio žmogaus gyvybė būtų išgelbėta. Pirmininko pranešimai.